colleagues, we will start our farm meeting. First of all, we... Kolegos, pradėsime posėdį. Pirmiausia, turime patvirtinti darbo tvarkę. Ir jeigu pasiūlymų ją pakeisti nėra, tuomet darbo tvarkė patvirtinta. Šiandien pirmininkės pranešimų nėra. Penktas darbo tvarkės klausimas yra 24, sausio 24 dienos posėdžio protokolo tvirtinimas. Ir jeigu pastabų nėra, tuomet jį patvirtiname. Toliau šeštas darbo atvarkės klausimas ir tai yra pilotiniai projektai ir paruošimieji veiksmai 2019 metų biudžete ir pranešėje dėl pilotinių projektų yra Malin Bjork. E, pradėsime diskusiją. Ir šiandien e, ponia e, Bjork pakeis Pamento Lopes. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, kolegė negalėjo dalyvauti šiandienos posėdėje ir esu čia kad pristatyčiau te, aptariamą temą komitete. Kalbu apie eksperimentinius plotinius projektus ir jų finansavimą biudžete. Jie atsiprašo e, ir prašo perduoti e, tą atsiprašymą. Trumpai. Lauk, gauti 16 pasiūlymų dėl e, pilotinių eksperimentinių projektų įtraukimo kad komitetas jas įvertintų, tas, tą sąrašą įvertintų ir nusiųstų biudžeto komitetui, kad būtų įtraukta į biudžeto e, pasiūlymą. Malin dėkoja pasiū, už pasiūlymus, kurių sulaukia iš, iš visų frakcijų, iš, iš kolegų. Esminių komentarų nenori perduoti, pa, pristatyti tik tai keletą pastabų dėl pristatytų temų ir iš tikrųjų e, mano, kad galima balsuoti, bet jeigu būtų kokio nors komentaro, yra pasirengusi išklausyti juos. Ir, ir... Ačiū. O dabar pradėkime diskusiją. Galime keistis nuomonėmis. Prašau, ar būtų norinčių kalbėti? Jeigu nėra norinčių kalbėti, tuomet balsuosime. Prašau, pasiruoškite balsavimui, pasiruoškite korteles. Pradėkime balsuoti dėl pilotinių projektų ir paruošiamųjų veiksmų 2019 m. biudžete. Pasiruošę? Pradėkime. Pirmas pilotinis projektas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtintas. Norite pasitikrinti? Gerai, patikrinkime elektroniškai. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. PP2. Kas už? Kas už dėl papadu? Kas prieš? Susilaiko. Patvirtintas. PP3 kas už prieš susilaiko patvirtintas. Palauksime pono Tarabelus. Ir pono Roko. Pasiruošę? Ketvirtas pilotinis projektas. Kas už? prieš, susilaiko, patvirtintas. Penktas pilotinis projektas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Šeštas pilotinis projektas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Septintas pilotinis projektas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Norite pasitikrinti? Gerai. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. Aštuntas pilotinis projektas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Devintas pilotinis projektas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Kolegos, prašau rimtai. Devintas pilotinis projektas. Pradedame balsuoti. Baigėme. Patvirtintas. Dešimtas pilotinis projektas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimtas. Vienuoliktas pilotinis projektas kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Dvyliktas pilotinis projektas kas už, prieš, susilaiko priimtas. Tryliktas pilotinis projektas kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 14 pilotinis projektas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 15 pilotinis projektas, kas už, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. Ir 16 pilotinis projektas, kas už, prieš, susilaiko, irgi priimtas. Ačiū. Šiandien daugiau nebalsuosime, bet teskime toliau savo komiteto posėdį. Uh, Aštuntasis darbo atvarkės punktas – misija į moterų padėties komisijos 61 sesiją New York'e. Pranešimas jau patvirtintas, nebent ataskaitos, mm, komandiruotės ataskaita laikos laikoma patvirtinta, nebent kas nors pareikš prieštaravimų. Kolegos turime palūkėti nes pranešėjas kaip tik ateidinėja. Uh, colleagues, because we are waiting. Kolegos, laukiame, kol ateis ponas Daniel Vijoti. Pranešimas, pranešėjas dėl biudžeto. Jis atvyks 11.30, taigi 10 minučių pertrauka. calling him to come. So, colleagues, we continue our meeting. Kolegos, tęsime mūsų posėdį. Devintasis mūsų darbo tvarkės punktas ES 2019 bendrasis biudžetas, visi skirsniai, pranešėjas nuomonės. Pranešėja nuomonės mūsų komitete yra Malin Bjork ir šiandien keičiamės nuomonėmis su ponu Daniel Vijoti, pranešėjų biudžeto komitete. Žodis jums pristatyti šį klausimą. Thank you very much, uh, Chairwoman. Thank you. Eh, grazie a tutte. E Ačiū pirmininkė. Ačiū visiems, taip pat dėkoju už tai, kad pakvietėte mane į savo komiteto posėdį. Taigi esu 2019 biudžeto pranešimo rengėjas ir e, lankausi, susitinku su komitetais. Ir taip pat turiu nemažai. E, esu tikrai gerbiu, domiuosi jūsų komiteto darbu ir taip pat esu LGBT grupės parlamentarėse pirmininkas. Noriu porą klausimų jums užduoti. Norėčiau trumpai pristatyti biudžeto projektą bendrai. Dažnai nelengva susigaudyti, koks metodas taikyti, nes ruošiant šį projektą. Tai nėra paprasta, nes biudžetas yra labai statiškas, apribotas. Nelengva lėšas perkelti iš vienos srities į kitą, reikia pasitelkti politinę vaizduotę, kad tai, tai padarytum. Parlamentas dažnai nori, demonstruoja valią tai daryti, bet padaryti tai nėra lengva. Aš tiesiu ankstesnių kolegų pradėtą darbą Norėčiau, rengdamas šį dokumentą, pasiekti didžiausio įmanomo konsensuso parlamente, ne vien tik politinėse frakcijo, frakcijose, bet ir užsitikrinti atskirų komitetų paramą. Sakau, tai ir dėl to, kad darbas po apsilankimo atskiriuose komitetuose tuo ir nesibaigs, prasidės po to tik tai karštesnės diskusijos. Noriu, kad tas darbas ir vyktų. Šiandienos diskusijose dar nesvarstome projekto, nes komisija dar nepateikė e, biudžeto projekto pasiūlymo. Ir tuo tarpu kalbame apie gairias, kurios buvo patvirtintos kovo mėnesį. su gairėmis jūs esate susipažinę. O po to pasirodys pats biudžeto projektas. Taigi matėte iš gairių, kad bandžiau sutelkti juose dėmesį į galimybės, lygias galimybės ir kovą su diskriminacija, nes šiam klausimui skirta daugiau nei viena pastraipa mano rengiamame biudžeto projekto pranešime. Žinau, kad tai vienas iš jūsų komiteto prioritetų busimajame biudžete. Ypač užimtumas, moteris versle ir prekyboje bei prieiga prie kreditų. Jūs, kaip šio komiteto nariai žinote, kad jeigu norime, kad mūsų žemynas auktų, kad atsirastų daugiau e, užimtumo galimybių, turime kovoti su diskriminacija. Ir seksualinė diskriminacija, rasizmu, e, ksenofobija, homofobija ir panašiais dalykais. E, kalbant konkrečiai apie jūsų komitetą, žinau, kad yra temų jūs ypač dominančių. E, pavyzdžiui, yra biudžete atskira eilutė DAFNE programai žmogiškųjų ir finansinių išteklių didinimas amžiaus klausimams, e, daugiau išteklių pabėgėliams ir moteriams pabėgėliams daugiau išteklių e, moterų emancipavimui užsienio reikalose. Norėčiau pakomentuoti prieigą prie kreditų moterys priekyboje ir darbo vietų kūrimas moterims. Europos Sąjunga čia siekia pamatinių tikslų, pavyzdžiui, pagal Horizontas 2020 programą, kurioje e, bendryje siekia, su kuria bendryje siekia atgaivinti savo ekonomiką. Noriu paklausti jūsų nuomonio apie tai. Ir tikrai norėčiau, kad jas išsakytumėte, nes e, kitame biudžete turi būti numatyta kažkas, kas būtų naudinga visiems Europos piliečiams ir ypač Europos pilietėms. Ypač dėl to, kad jos daugelį metų susidurdavo su diskriminacija paslėpta, bet taip pat atvira diskriminacija, kalbant apie darbo vietas ir darbo galimybės ekonomikoje. Ačiū, ponė Vijotė. Ir dabar žodis poniai Piment, ponui Pimentai Lopes, kuris pavaduoja ponę Malin Bjork, kuri rengia nuomonę. Prašau. Ačiū. Jau paaiškinau, kodėl nuomonės rengėjos nėra čia šiandien, dėl uh, nenumatytų priežasčių, noriu pakatoti, kad jos nėra čia, nes negalėjo dalyvauti, dėl to apgailestauja, kad neturi galimybės tiesiogiai padiskutuoti su ponu Vijoti ir pateikti savo nuomonę. Ta nuomonė buvo išversta ir e, gegužės viduryje buvo svarstyta mūsų komitete, toje nuomonėje pranešė akcentuoja, kad neligybė ES auga ir kad ES biudžetas turi būti ryštingesnis ir pasiekti konkrečių postumių socialinėje srityje, priegoje prie socialinių paslaugų, teisę užsitikrinti į būstą. Taip pat reiktų siekti siekti didesnės lyčių lygybės bei gerinti moterų padėtį. Kalba ir apie išorės di dimenciją biudžeto, kad ES teikia vystomąją pagalbą ir didina bendrą finansavimą sveikatos, socialinių ir reprodukcinių teisų srityje, taip pat siekia kovoti su e, finansavimo stygiumi, finansa, finansų deficitu. E, kuris iškilo dėl, dėl to, kad JAV nutraukė finansavimą. Taip pat akcentuoja socialinio fondo, e, vystomojo fondo e, galimybės užtikrinti vyrų ir moterų lygybę, prieigą prie švietimo, sveikatos paslaugas, seksualinės paslaugas, bei taip pat teisė, reprodukcinės teisės ir kokybiškas socialinės paslaugas. Taip pat akcentuoja štai kokius prioritetus šio komiteto. E, lytims skirto biudžeto panaudojimas, taip pat atskiro biudžeto skirto koordinuoti, e, sudarninto lyčių aspekto integravimą visas politikos rytis, tinkamas finansavimas Europos lyčių e, lygybės institutui, biudžetas turi būti numatytas piliečių teisų programai. Taip pat pranešėja mano, kad svarbu finansavimas skirti programoms, kurios užtikrintų moteriams, migrantėms ir pabėgėliams e, galimybę naudotis visomis pa, pas, paramos rūpybos paslaugomis. Toliau smurtas prieš moteris, kova su juo ir LGBTI bendruomenės narių teisės. Pranešėja tikisi glaudaus bendradarbiavimo su biudžeto komitetu e, ir, ir Taip pat e, moterų komitete su šešėliniais pranešėjais ir su visais komiteto nariais ir tikisi, kad jie e, visi dalyvaus ieškant sprendimų visais šiais klausimais. Ačiū, ponė Pimenta Lopes. O dabar žodis šešėliniams pranešėjams. Monika Vana, pirmiausia žodis man Vana. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti už įžangą ponui Vijoti, už tai, kad atėjo šiandien į mūsų komitetą. Žaliesiems, kaip žinote, svarbiausias klausimas kiekvienais metais ir daugiametėje finansavimo programoje, tai e, lyčių klausimo, lyčių biudžeto finansavimas. E, mums kelia nevilti, ypač moterų komitete, tai, kad daug kad niekas nevyksta, kad jau daug metų siekiame to, nes ES tenka prievolė užtikrinti lyčių aspektą, sudarnintą integravimą į visas rytis. Tai yra vienas mūsų komiteto prioritetų. Dėl jūsų išvardintų e, siūlymų mes pritarėme abiejų jūsų išvardintiems e, prioritetams. Galbūt dar reikėtų pridurti, mastant apie daugiametę finansavimo programą, kad mums nedelsiant reikia pakeisti ES biudžetą, pereiti prie nuosavųjų išteklių sistemos. Manome, kad tai būtų tikrai didelis privalumas. Ir galbūt, kaip jūs minėjote, svarbius e, fondus, socialinį fondą, kit, kitus fondus, dabar nebekalbėsiu apie regionų politiką, uh, Galbūt reikėtų išsakyti ir kritikos dėl Europos e, e, strateginio investicijų fondo EFSI fondo, dėl to, kad ten nėra apriepti socialiniai lyčių aspekto investiciniai projektai, galbūt apie tai reiktų kalbėti pakeitimuose šalia kitų jūsų minėtų komentarų. Uh, galbūt reiktų, numa... be, be DAFNE programos atskiro finansavimo, DAFNE programai reiktų didinti finansavimą, to prašome kiekvienais metais. Antras kalbėtojas kalbėjo apie tai, kad reikia užpildyti JAV paliktą tuštumą po to, kai buvo nustotos finansuoti NVO visame pasaulyje, kaip mes ką tik pritarėme ataskaitai po apsilankimo Junktinių tautų moterų statuso komitete ir tai nuolatinis forumas. Ir Kai buvome New York'e, kai lankėmės ten supratome, kad ES matoma kaip svarbi veikėja, lyderė, kuri bando užpildyti tą spragą po to, kai, kai JAF visiškai pakeitė savo politiką šioje srityje. Galbūt reiktų labiau sustiprinti nuostatą šio, šio klausimu nuomonėje. Ačiū. Ačiū. Pone Pičerno, Sotsdemo šešėlinė pranešėja, dabar Ačiū pirmininkė. Visų pirma, dėkoju ponui Vijoti ir sveikinu jį e, su jo nuveiktų darbu. Žinau, kad jis tikrai labai atsižvelgia į mums e, šiame komitete rūpimus klausimus, kaip gal, galėjote įsitikinti iš jo parengtų gairių. Mes daug tikimės iš bendradarbiavimo su jumis. Taip pat tikimės apčiuopiamų e, rezultatų. Konkrečiai kur? Ponas Lopes, kalbėdamas Bjork vardu, išvardino kai kuriuos prioritetus. Pakomentuosiu keletą iš jų. Visų pirma, Dafne programa. Kaip jau minėjo kiti kalbėtojai, praeitie DAFNE programai buvo skiriami finansai, jos tikslas yra svarbus. E, smurto šeimoje prevencija ir kova su juo, taip pat ir seksualiniu išnaudojimu bei e, prekyba žmonėmis. Nuo 2014 daugiametėje finansavimo programoje tai apriepta pagal pilietybės projektą. Mes norėtume, kad DAFNE programai būtų skirta atskirta eilutė, kad finansai būtų padidinti ir kad būtų um, kitoks tikslas kad jis būtų svarbesnis, tikslinis, tikslinė apibrieštis. Taip pat norime finansų Europos lyčių lygybės institutui. Tai svarbu. Ir kalbėtojas jau minėjo sveikatos ir uh, seksualinės bei reprodukcinės teisės, didinama, norime didinti finansavimą šiai sričiai, norime papildomų finansų, kad būtų galima kovoti su virūšių diskriminacija bei smurtu. Man atrodo bendrai, kad kuo labiau integruotas lyčių aspektas į struktūrinius fondus, tuo geriau. Tai turi būti pamatinis aspektas vienas iš pamatinių požiūrių į mūsų darbą. Moterų emancipacija, apie tai kalbėjo ponas Vioti pradžioje, be abejonės apima ekonominį moterų įgalėjimą. Turime didinti e, finansavimą moterų žimtumui, e, padaryti jas savarankiškesnės Taip pat manome, kad regioninės plėtros fondas turėtų ir toliau remti visas investicijas skirtas rūpybai, ypač rūpybai pagyvendusiai žmonėmis, tai yra kaip socialinės struktūros dalis ir tai susiję ir su moterų gyvenimais. Kažkas paminėjo migrantams skirtą fondą, ehm, jis yra svarbus Lyčių klausimai yra to fondo vienas iš sudėdamųjų elementų. Taip pat konkreti parama moteriams esančioms globos ar rūpybos įstaigose. Dažnai jų problemos, jų situacija yra kitokia ir poreikiai nei vyrų. Jos dažnai susiduria su išnaudojimu įvairiose situacijose, todėl reikia pažvelgti ir į tai situaciją globos priežiūros namuose. Nes mes vis dar manome, kad dėmesys moterų klausimams e, leidžia mums visiems siekti pažangos. Tai tiek, ponė Vijoti, kaip jau sakiau, Aš tikiuosi konkretaus bendradarbiavimo ir žinau, kad jūs tikrai atidus mums rūpimiems klausimams. Nebejoju, kad taip ir bus. Labai ačiū. O dabar aš norėčiau suteikti žodį ponė Anai Zaborskai. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Iš pradžių neketinau kalbėti ir e, dabar nusprendžiau vis tik padėkoti pranešiu už tai, kad jis išstatė savo uh, biudžeto filosofiją, jeigu taip galime pasakyti. Mano uh, kolegės pranešėjos ir bendra pranešėjos keletą kart minėjo DAFNE programą. Ir man kila klausimas, kaip gali būti, kad Europos komisija finansuoja jau trečią DAFNE programos ciklą Beveik pusę milijardų jau tai programai išleista. Pusę milijardo eurų. O lygiai prieš valandą, būtent šioje salėje mes diskutavome apie Stambulo konvenciją. Ir toje diskusijoje paminėjome, kad smurtas prieš moteris, būtinis smurtas auga, kaip reiškinys, plinta. Man atrodo, kad jeigu fondus e, DAFNIai programai galvojame skirti, mes turime pirmiau vertinti DAFNE programos visus tris ciklus. Bandykime įsitikinti, kokiu rezultatu ta programa atnešė, kiek naudinga ji buvo ir kodėl dar reikia papildomų lėšų prie turimo finansavimo. Nes dabar yra prašoma daugiau pinigų, neturint jokių pagrindo, nėra jokios studijos, jokio tyrimo ir man tai kelia daug dviejonių. Nenoriu jums jokių patarimų dalinti, bet jeigu pranešėja paprašytų Europos komisijos įvertinti daugiau negu 15 metų trukusią programą, tai galėtumėm kažką aiškiau suprasti. Ta programa irgi yra skirta smurtų prieš moteris. Pone Nigel. Aš irgi neketinau kalbėti. Ir dabar aš noriu vis tik įsiterpti išgirdusi kolegės komentarą. Būtų blogai, jeigu pradėtume abejoti Dafnės programos reikalingumu. Mes turime aiškiai suprasti, kad ES biudžetas turi sieki skatinti lygybę nepakeičiant ES vertybių. Mes turime kalbėti apie lygybę ir panašius dalykus. Mm, šiai temai turi būti skiriami ne biudžeto trupinėliai, o didelės jo dalys. Nes dabar matome, kad tik tai vos nelikučiai yra skiriami DAFNE programai. DAFNE programa <clears throat> turėtų būti ir toliau finansuojama. Visų pirma, dėl to, kad valstybės narės jau tą programą pažįsta. Um, kol nebuvo žinoma apie, program, apie tą programą, nebuvo prašoma daugiau pinigų. Mes norime, kad moterims pagaliau kliūtų biudžeto riebi dalis, o ne trupinukai. Visa Europos <clears throat> Sąjungos e, biudžeto programa turi būti orientuota į moterį. 61 procentas ES gyventojų yra moterys. Taigi dabar pinigai yra paskirstyti tikrai nelygiavertiškai. Sutinku su prieš mane kalbėjusią kolegą, mes turime skirti pakankamai finansavimo DAFNE programai. Ačiū, Ana, dar noriu papildyti. Ačiū, gerbiama kolegė. Jeigu jūs manęs atidžiai klausėtės, mano pareiškimas būtent E, tą patį norėjo pasakyti, ką jūs pasakėte. Aš tik tai norėčiau, kad būtų atlikta studija ir tyrimas, rodantis, kad pinigai skirti Dafniai buvo efektyviai panaudoti. Ir tada suprasim, kad nereikia mažinti Dafnių finansavimą. Aš tik to prašau. Aš noriu, kad būtų įrodyta, kad pinigai iš tiesų reikalingi. Ačiū. O dabar norėčiau suteikti žodį biudžeto pranešėjai ponai uh, e, Danielio Bijoti, kuris padarys išvadas. Ačiū, ponė pirmininkė. Italų kalboje Daniel ir Danielį yra du vardai, kuriuos neretai supainiojame. Bet tai yra ne vienodi vardai. Ačiū. Ačiū už šiandien išsakytus įdomius komentarus. Aš sutinku beveik su viskuo, ką jūs sakėte. Bandžiau apibendrinti jūsų komentarus ir pagalvoti, kaip juos įtraukti į diskusijas ir perspektyvas sutarta dėl ateities. Ponios Bjork vardu pasisakė. Kolega, netgi pora kolegų. Ir aš dabar norėčiau pabrėžti, Mes visi dirbame biudžeto komitete ir tai, ką jūs išsakysite, bus atspindėta. Dėl artimiausios finansų perspektyvos mes visi kartu bendradarbiausime ir artimiausius mėnesius. Ir reforma bus labai rimta. Reikia, kad Europos komisija labai drąsiai sureaguotų, apibrėždama ir kiekybę, ir kokybę kitos finansų programos. Prisiminkime labai svarbų nuosavų išteklių klausimą, apie kurį jūs daug kalbėjote. E, reikia vis daugiau ir daugiau apie tai kalbėti. Šiandien iš ryto buvo jau tai minėta. ES turi turėti nuo savo išteklių savo politiką įgyvendinti labiau negu dabar. Vyresni punktai ypač ponios Zaborskos ir Pitien. buvo orientuoti į politinius reikalus, ne į pinigų sumas, bet apie tai, bet į tai, kiek politiškai reikia E, programos, kuri turi būti deramai finansuojama. Nebuvo kalbama tik apie skaičius. Ši programa yra simbolinė. Ji labai svarbi diskusijose apie lyties diskriminavimą ir panašiai. Labai svarbu, kad tai būtų paremta. Aišku, mes turime sustiprinti parlamento įtakingumą piliečio akise. Komisija dalina pinigus, Ir Europos parlamentas turi užtikrinti, kad greta pinigų būtų bendra politinė nuolatinė parama užtikrinta. Na ir paskutinis dalykas, į kurį aš norėčiau atkreipti dėmesį. Pranešime tai yra parašyta ir aš norėčiau dar kartą tai pabrėžti. E, buvo pateiktas prašymas ieškoti specialaus finansavimo, deramo biudžeto moteriams, migrantėms ir pabėgėliams. Aš pats esu iš Italijos, kaip ir ponė Pičerno. Aiškiai matome, kas ten vyksta. Mes savo kailių matome, kokia rizika kyla žmonėms atvykstantiems į mūsų valstybę, ypač moteriams atvykstančius į mūsų valstybę. Ne tik tada, kai jos bando įsikurti, bet dar ir atvykstant jos susiduria su rimtais sunkumais. E, Italijoje yra fiksuota labai daug dingusių moterų pabėgėlių centruose. Kartai žmonės tiesiog dinksta per kelis mėnesius. Tai yra labai rimta problema. Todėl ES turi labai daug dėmesio skirti būtent šiai svarbiai temai. Labai ačiū už jūsų indėlį, ačiū už tai, ką jūs man atsiuntėte elektroniniu paštu dėl šios nuomonės. Ir kaip jau sakiau, noriu su jumis palaikyti tiesioginį nuolatinį ryšį, kol bus atsirinktas galutinis variantas. Ačiū už pagrindinių parlamento prioritetų kitai daugiametiai finanso, e, kitam, kitų metų e, biudžetui. Aš tikiuosi, kad jūs nepamirsite FAM komiteto pasiūlymų. Noriu Jums palinkėti geros kloties, rengiant kitų metų biudžetą. Labai ačiū. Uh, Kolegos, dabar perinime prie mūsų darbo tvarkės dešimtojo klausimo. Priemonės uh, kovai su uh, psichologiniu ir lytiniu darb, priekabiavimu darbo vietoje, viešose erdvėse ir ES politinėje kasdienybėje. Pranešėja šiuo klausimu yra Pina Pičerno. Ir aš norėčiau dabar suteikti Jums žodį. Prašau. Ačiū. Labai ačiū. Pirmininkė. E, sukurti strategiją, kaip išvengti moter, priekabiavimo prie moterų privačioje ir viešoje erdvėje, uh, E, nėra lengva, tai yra sudėtinga tema, apie tai esame daug kalbėję, nes e, e, problema iškilo iki Europos lygmens ir tai kelia labai rimtą susirūpinimą. Supratome, kad reikia sukurti prevencijos strategiją, kad galėtume kovoti su šiuo reiškiniu deramai. Taip pat turime kalbėti apie e, moterų bauginimą, priekabiavimą prie jų. Aš pagalvojau apie tą judėjimą ir aš, mitų. Jis leido iš naujo apibriežti priekabiavimo ribas. Ir galų gale mes turime pasikliauti skirtingais resursais, kad galėtume išspręsti šią sudėtingą temą. Nes e, šio priekabiavimo rūšys e, pasireiškia dabar ir skirtingose srityse, pavyzdžiui, informacijos technologijose ir tai yra labai rimta konkreti problema. Galiu patvirtinti, kad smurtas yra labai sišaknyjusi problema, tačiau kovos su šiuo piknaudžiavimu būdai turi keistis. Kalbama apie kovą su smurtu. Skaičiai kalba patys už save. Daugiau negu kas antra moteris yra susidūrusi su priekabiavimu ar net smurtu Europoje. Tas reiškinys yra išplitęs visur. Tačiau negalime išskirti konkrečių sričių, kuriuose moteris jau susisaugios. Netgi tarp keturių sienų savo namuose taip nėra. Ta puikiai žinome, apie tai daug kartų esame kalbėję. Labai dažnai moteris savo namuose jaučiasi patekusiais pastus ir negali iš jų ištrūkti. Kalbame apie tai, kaip e, sunku moteriams viešoje erdvėje, darbo vietose, baruose, kavinėse, gatvėje, kine ar kad ir kur jos benaitų, daugybė įvairiausių viešų erdvių. Kai kuriuose pasaulio regionuose moteris net neturi teisės į tas vietas patekti. Kartais jų laisvėjimo procesas dar tik prasidėjęs yra. Kai kuriais atvejais, kai moteris turi gerus darbus, e, lytinis ir psichologinis e, persikiojimas e, iš esmės prilyksta diskriminavimui. Ir tas smurtavimas rodo ne tik, kad patriarchalinė kultūra per lietai keičiasi. Tai yra reiškinys, kuris blokuoja moterų emancipaciją. Labai daug kas yra padaryta e, tokio smurtui stigmatizuoti ir dabar ieškome socialinio visuomeninio apibrėžimo apskritai, kas yra tas priekabiavimas. Ta reiškinį reikia apibrėžti e, juridiškai Ir labai svarbu pabrėžti, kad reikia rasti teisinį juridinį apibrėžimą. Labai daug kas yra padaryta visuomenėje, ypač per pastarosius kelis mėnesius per tą MeToo kampaniją. Buvo bandyta um, iš naujo nubrėžti ribas. Tačiau teisinių požiūrių nedaug kas pasikeitė. Taigi, šio reiškinio numenkinimas, sumenkinimas prilyksta moterų sumenkinimui. Norime tokios visuomenės, kurioje vyrai ir moteris jau susilygus. Labai daug kartų mūsų komitete apie tai kalbame. Galiu dar kartą pakartoti. Kova su tam tikrais reiškiniais kultūrinė prasme prilyksta klaidingų stereotipų išnaikinimui. Strasbūrė plenarnėme posėdėje ar Bruselėje plenarnėme posėdėje matome, kaip e, parlamentarai skelbia pranešimų apie moterų e, tarsi antra rušiš, tarsi moteris būtų antra rūšės, tarsi jos būtų menkesnės kultūrinė prasme. Ir e, Tokios diskriminacijos dar neretai pastebime. Ir moterų gyvenimas privatus ir viešasis susiduria su rimtomis sunkumais, nes tiesiog yra kenkiama jų orumui. Mes turėtume kalbėti apie visus viešojo gyvenimo etapus, nuo lopšelio iki universiteto, iki profesinės karjeros. Parlamento studijoje apie tai irgi yra kalbama ir tokios išvados yra padarytos. Mes turime aiškiai apibriežti, kur priekabiavimas vyksta, nes šis reiškinys nėra homogeniškas. Negalime rasti vieno bendro Europos apibrėžimo, arba labai sunku būtų rasti, nes palyginti skirtingas aplinkybės nėra paprasta. Bet to turime pereiti ir prie e, lytinio, seksualinio priekabiavimo. Tas reiškinys jau yra iškesnis. Tačiau vis tik turėtume rasti skirtingų rūšių lytinio priekabiavimo apibrėžimų. Turime e, pasakyti, kas yra priimtina, kas nepriimtina. Darbuotojų psichologinis engimas, psichologinis priekabiavimas, čia irgi reikia rasti e, bendrą Europos apibrėžimą. Taip pat turime apibrėžti, kas yra viešoji erdvė. Apie tą būtina pagalvoti. Turime aiškiai suprasti, kas yra ta public sphere, viešo erdvė. Tai nėra tik tai visos erdvės e, išskyrus savo namus. Tai, kad naujas technologijos plinta, viešosios erdvės samprata keičiasi. Nulėmė, kad ji keičiasi. Ir e, suprantame, kad reikia įvesti nemažai apribojimų. Pagalvokime apie socialinius tinklus, apie internetą. žodinius įžeidinėjimus, žodinį persikiojimą žiniasklaidoje. Tai yra e, persikiojimas viešoje erdvėje, nes neretai kerštaujama net tokiu būdu yra. Įžeidinėjimai Twitteryje, Facebook'e, skirtingose interneto programuose – tik patvirtina, kad šis reiškinys gali labai greitai išplisti ir gali sužaloti daug moterų ir vyrų. Taip užsi... yra moterų, kurios taip užsipulta savižudybė, įvykdė nusižudė. Yra žmonių, kurie savo tapatybę pakeičia e, internetinėje erdvėje. E, taigi, kiekvieną atvejį reikia vertinti atskirai. ir internetinėje erdvėje kartais tą padaryti labai sudėtinga, nes moteris čia lieka vienui vienos, vienų vienos. Kalbėti apie tą e, psichologinį persikamą mobbingą ES lygmenių nėra lengva, nes nėra vieno, ben, vien, vieno bendro tipažo. Per Stambulo konvenciją yra kalbama apie kovą su smurtu. E, ES mes privalome apie tai kalbėti. Turime sukurti tokį patį juridiškai privalomą dokumentą. Ir turime kovoti su smurtu ir moterų psichologiniu persikėjimu viešojo erdvėje. Jeigu turėsime privalomo pobūdžio teisinę priemonę, galėsime įveikti viešai persekiojimą. Tai yra vienintelis būdas, turbūt privaloma teisinė priemonė. Turėtume peržiūrėti dabar labiausiai pasiteisinusias juridinės priemonės ir jų pagrindų sukurti privalomo galiojimo nuostatas dėl e, persekiojimo e, ar priekabiavimo viešoje erdvėje. Lygybės turime siekti dviem kryptimis. Pirmiausia, per prevenciją kitas dalykas per represijas, jeigu galima sakyti, priemonės konkrečias baudimo. Turime sustabdyti litinį priekabiavimą, psichologinį priekabiavimą. Tai yra moterų teisų komiteto prioritetas, bet ir visos ES prioritetas. Ačiū. Like... Dabar. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį šešėlinėms pranešėjams, ponia Ana Zaborska, EPP frakcijų šešėlinė pranešėja. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Ačiū pranešėjai už įžanginės pastabas. Man atrodo, kad visi šio, šioje salėje sutarėme dėl to, kad psichologinis ir lydinis priekabiavimas yra didžiulė problema. Negalime prieš ją užmerkti akių, o tai, kad mūsų komitetas parengė šį pranešimą, yra dar vienas įrodymas, kad neignoruojame šios problemos, kad jie mums rūpi. Nenustebinsiu pasakydama, kad Europos Sąjungoje e, tai yra išsivyščiusi ekonomiškai pažangi sąjunga, bet mes vis tiek susidurime su šiuo neigiamu reiškiniu, kuris e, kelia problemų ir moterims, ir vyrams. Ir visų pirma, tai veiksmai, kurie prieštarauja žmogaus orumui, kuris yra nurodytos visose svarbiausiose dokumentuose, prie kurių yra prisijungusi Europos Sąjunga. Mhm. Atsižvelgiant į pastaruoju metu išsakytus liūdėjimus matome, kad tai yra visos visuomenės problema. Ir apie e, ją taip dažnai dabar kalbame, todėl kad aukos e, pasiryžo kalbėti. O anksčiau stengiasi tai paslėpti dėl psichologinio smurto, nes dabar visuomenė yra daug jautresnė tokiems reiškiniams. Ir mes suprantame, kad e, psichologinis ir lytinis smurtas yra labai neigiamas reiškinys ir kad turime kažką daryti. Tai yra tam tikra smurto forma, kurią patiria aukos. Norėčiau padėkoti už tyrimą, už tą studiją, kuri buvo parengta. Klausimas, ką turime daryti, kad psichologinis, fizinis priekabiavimas ir bauginimai išnyktų. Ačiū gerbiamai pranešėja, kad patikite keletą pasiūlymų, kaip būtų galima tai padaryti. Skatiname aukas kalbėti, e, pranešti apie tokius atvejus atitinkamoms instancijoms, bet e, pati auka, kuri praneša apie seksualinį priekabiavimą ar aujimą, ar ji yra psichologiškai, morališkai ir teisiškai visuomenės remiama. Jeigu neįstengsime užtikrinti teisinės apsaugos, kurios turi imtis valstybė, tai e, liksime bejėgiais. Puikiai žinome, kad tokiuose šalyse, kuris, kuriuose yra diskriminacija darbo vietoje ir jeigu auka praneša apie tokį atvejį, tai valstybė imasi priemonių ir savo sąskaitą atlieka tyrimą. Tai tose šalyse tokiu atveju mažėja, nes e, ta įmonė ar organizacija turi apmokėti teismo išlaidas. Ir šiame dokumente nurodoma, kad ne visos valstybės narės, bet kai pažiūrime, kur ir kaip vyksta fizinis, seksualinis, seksualinis psichologinis priekabiavimas, kai pasižiūrime į situaciją 2018 metais, tai matome, kad e, vakarų Europos šalyse, na, galbūt būtų galima į palyginimą palyginti jas su Bulgarija ar Lenkija, bet e, Prancūzijas, Luksemburgas, e, Airija, Italija yra paminėtos. Gal tai daugiau ar mažiau išimtis, bet matome, kad vakarų šalyse tie standartai yra aukštesni nei rytų Europos šalyse. Ir manau, kad psichologinio ir seksualinio priekabiavimo atvejų sumažėtų. Jeigu nebūtų taip toleruojami, arba jeigu arba ko gero kai kuriais atvejais e, psichologinis lytinis smurtas ar e, ujimas nėra įvardyjami kaip tokie. Todėl e, galėčiau sakyti, kad vakarų šalyse į tai žiūrima kitaip. Dar vienas dalykas. Mūsų komitetas E, sprendžia lyčių lygybės moterų teisų klausimus. Ir jeigu kas nors turi informacijos apie psichologinį ar lytinį priekabiavimą prie vyrų, tai būtų gerai žinoti apie tai. Taip, e, ko gero ir vyrai ir moterys tai patiria, bet dažniau moterys reikėtų pripažinti, kad e, priekabiaujama ir prie vyrų. Dėl šio pranešimo EPP frakcijos vardu galėčiau pasakyti, kad mes tikrai dalyvaujame ir dalyvausime dokumento rengime. Ačiū, paniai Zaborskai. O dabar norėčiau suteikti žodį ekspertai, profesoriai Helgai Hel, kad, pris, kad pristatytų tyrimą, kuris buvo atliktas mm, Ačiū šią galimybę. Įžangai norėčiau pasakyti, kad šios pranešimo apimtis yra plati. Kalbama apie ujimą, apie seksualinį priekabiavimą darbe, viešosios erdvėse ir politinėme gyvenime. Ir e, galėčiau kalbėti apie šias erdves atskirai, bet mūsų pranešime nurodoma, kad jos yra tarpusavyje susijusios, kas vyksta vienoje srityje, tai beveik e, dažniausiai vyksta ir kitose. Dar norėčiau vieną dalyką pasakyti. Atrodo gana keista, kad e, e, aš jau toks pagyvenęs e, pateiksiu tokį pranešimą. Turbūt apie tai dėrėtų kalbėti jaunai moteriai. Bet šiaip ar tai pereisiu prie klausimo esmės. Atsiprašau. E, pirmiausia, kalbėsiu, nustatysiu šio tyrimo tikslus tikslas buvo pristatyti šiuos klausimus kuo plačiau, susitelkiant ties svarbiausiais tyrimo rezultatais ir į atsižvelgti į naujausias diskusijas. Taip pat norėjome pabrėžti e, tyrimo stipriasis ir silpnasis pusės ir nustatyti atsirandančias tendencijas, bei nustatyti pagrindinius veiksmus, kurių buvo imtasi, arba į, ir įvertinti jų stipriasis ir silpnasis pusės. Pirmoji sritis, tai yra mm, koncepcinis paaiškinimas, savokos paaiškinimas, kai kalbame apie tai, kas yra ujimas, kas yra psichologinis priekabiavimas, kas yra fizinis priekabiavimas, tai e, reikia suprasti, kad šie terminai nuolat evoliucionuoja ir dabar jau yra šiek tiek pakitę. Mes kalbame apie ujimą, kalbame apie tai, kad asmuo ilgai patiria nepageidaujamą elgesį ir asmeniui sunku save apginti. Taip nutinka dažnai ir per ilgą laikotarpį. Todėl ir atsi, yra e, e, galios disbalansas tarp e, aukos ir tokį reiškinį sukeliančio asmens. Ir tai gali būti nežodinis fizinis elgesys, siekiant pažeisti asmens orumą, ypač sukuriant e, priešiškas, žeminčias aplinkybės. Ir tvirtai sutarėme, kai kalbame apie seksualinį priekabiavimą, kad tai ypač kalbėdami apie seksualinį užpuolimą. Ir kai kalbame apie seksizmą, kai kalbame apie nepagidamą seksualinį elgesį, tai tai tarsi yra mažesnis nusikaltimas. Ir ta MeToo akcija e, iš naujo nubrėžė ribas. Ir tos ribos buvo labiau apibrieštos, labiau susiaurintos. Ir štai ką mes norėtume pasiūlyti. Yra sukurtos ir taikomos bendros apibrieštys visoje Europos Sąjungoje, nepaisant to, kad moksliniuose tyrimuose e, atsiranda kai kokio, kai kokio įvairovė. Kai kalbame apie seksualinį priekabiavimą, tai svarbu labiau klausyti moterų, kad būtų galima suprasti, kokia jų patirtis, kas yra seksualinis priekabiavimas, kaip žmonės tai patiria, kad būtų galima nustatyti normatyvinius standartus dėl to, kas yra seksualinis priekabiavimas ir kur būtų galima nubriežti ribas, kas yra priimtina ir kas yra nepriimtinas elgesys tuo tikslu mums reikalingas labiau kalibruotas žodynas, kai kalbame apie netokius rimtus e, pažeidimus. Negalima visko sumesti vieną krūvą ir vadinti seksualiniu priekabiavimu. Vis tiek svarbu, kad būtų galima nustatyti įvairius rimtumo laipsnius. Kai kalbame apie e, priekabiavimą, tai norėčiau pateikti situaciją kai kuriuose šalyse, tai yra Eurofoundation ataskaita. Paprastai kiekvienoje Europos šalyje apklausiama maždaug tūkstantis asmenų ir štai čia matote rezultatus e, apklausų, kurios buvo atliktos 2010 ir 2015 metais. Skaičiai didėja. Ir norėčiau pasakyti štai ką, ką ir pranešė pabrėžė. Kai žvelgėme Europos šalis, tai matome, kad skaičiai e, vakarų Europos šalyse ir šiaurės šalyse didesni nei kai kuriuose pietų šalyse arba rytų Europos šalyse. Aš šią situaciją irgi pakomentuosiu. Pirmiausia, kai kalbame apie ujimą. Uh, Tai šio, šiame tyrimė ir kitose tyrimuose nustatoma, kad maždaug 5-10 Europos e, darbo jėgos vienu ar kitu momentu patiria aujimą. Dėl seksualinio priekabiavimo skaičiai nėra tokie konkretūs, nes kai kuriuose šalyse yra nurodomas tik 1-2 ar 3 procentai, bet pastaraisiais metais tokių situacijų daugėja, ypač prasidėjus myčių e, akcijai. Todėl matome, kad tie skaičiai ko gero ne visiškai atspindi situaciją ir ją reikėtų panagrinėti išsameu. Dėl seksualinio priekabiavimo ir ujimo, kurių, kurį atspindi didesni skaičiai, tai žinoma reiškia ir didesnį samoningumo lygį ir tolerancijos lygį jokių būdų negalėtume pasakyti, kad rytų Europos šalyse tokių atvejų turėtų būti mažiau. Dar dėlėtų paminėti, kad įdomu tai, kad seksualinis priekabiavimas yra problema, ypač tose šalyse, kuriuose yra labai aukštas lyčių lygybės lygis. Bet tai nereiškia, kad jeigu daugelie visuomenės ryčių pereinama į aukštesnį lygį, kad e, tokia pati situacija, kad situacija gerėja ir šioje srityje. E, seksualinis priekabiavimas taip yra daugiausia problemų. Yra ta problema, kurią daugiausia patiria moterys, ypač jaunos moterys. Bet e, myčių Ir naujesni tyrimai rodo, kad lyginant su ankstesniais tyrimais, tai patiria ir daug vyrų. Kai kalbame apie tai, kas patiria e, tokį priekabavimą, tai e, žinoma, tai yra moterys, jaunos moterys e, ir kitokios orientacijos vyrai. Kai kalbame apie priežastis, kokia yra situacija, kokios yra priežastys tokio reiškinio darbo vietose. Mes išnagrinėjome veiksnius organizacijose arba darbo aplinkoje susijusius su ujimu ir tai gali būti konfliktas dėl vaidmenų ir dažniausiai vadovaujama tironišku būdu arba kartais labai laisvai ir dažniausiai toks, kai dažniausiai toks vadovas nesijima atsakomybės. Bet naujuose tyrimuose nurodoma, kokie svarbus yra vadovai ir kaip vadovai gali valdyti konfliktus, ypač tokius konfliktus, tokius drastiškus, kurie atsiranda. Kitaip sakant, vadovai yra tas tie žmonės, kurie gali pagerinti situaciją. Kai kalbame apie seksualinį priekabiavimą, e, dažniausiai galva ateina piknaudžiavimas pareigomis savo gale. Ir mes nekalbame apie seksualinį pasitenkinimą, bet kalbame apie savo e, piknaudžiavimą savo pareigomis. Svarbu, kad socialinio priekabiavimo tolerancija mažėtų. Taigi tie veiksniai, e, to elgesio normalizavimas yra moterų priešas darbo vietose. Dėl pasiekmių, e, ujimo ir seksualinio priekabiavimo pasiekmių darbo vietoje, akivaizdu, kad tai labai rimta problema. Kai kalbame apie ujimą, tai turi labai didelį, tai sukelia labai didelį socialinį stresą. E, turime be galo daug įrodymų tuo klausimu, nes tyrimai jau atliekami 20-25 metus. Ir lyginant su, su kitais reiškiniais, tai, e, tai yra lyginama su po, po trauminiu stresu. E, tai žinoma turi poveikį ir profesiniai karjerai, ir gerovė, ir organizacijos veiklai. Dėl kiek asmeninis atsparumas gali padėti užkirsti kelią ilgalaikiam ujimui. Kai žmonės patiria spaudimą, kai jie yra ujami nuolatos, jie praranda tą atsparumą. Ir kartais e, seksualinis priekabiavimas turi tokį patį poveikį, kurį sukelia seksualinis užpuolimas. Ir žinoma, vieni žmonės yra labiau atsparesni nei kiti, taip iš tiesų, bet galų gale, jeigu nuolat daromas spaudimas ir jeigu nuolat yra tai patiriama, tai pasiduoda visi ir niekas negali atsispirti tokiam spaudimui ir išvengti neigiamo poveikio. Dar svarbu paminėti, kiek tai kainuoja organizacijoms. Ir seksualinis priekabiavimas ir ujimas darbo vietoje e, daro labai didelį poveikį įmonės apyvartai, e, darbuotojų darbingumui ir negalėjimo atvykti į darbą. Paskutiniuose tyrimuose rodoma, kad e, žinoma, eiti į darbą yra geriau ir jeigu darbuotojas yra lojalus, jis eina į darbą, bet iš esmės e, darbo efektyvumas yra labai nedidelis. Taigi reikėtų visą tai vertinti plačiaja prasme ir reikėtų tai pabrėžti, nes tai viena iš pagrindinių sričių, kuriuose reikėtų pagaliau prabusti darbdaviams ir suprasti, ką jie gali padaryti, kokios galėtų būti rekomendacijos šioje srityje reikia daugiau e, mokslinių, griežtesnių studijų, mokslinių studijų, kuriuose būtų įrodoma ir parodoma, kokie yra skaičiai, kas patiria poveikį ir kokios yra pasiekmės. Ir tai reikalinga ne tik e, šiaurės šalims ar vakarų Europos šalims, to reikia viso, visos Europos tyrimų reikia daugiau tyrimų, pas, kad būtų išnagrinėta, kiek vyrai patiria tai. Daugiau e, dėmesio reikėtų skirti ujimui ir seksualinio priekabiavimo deriniui, nes labai dažnai moterims pradėjus dirbti, e, tuose srityse, kuriuose anksčiau moterys nedirbo, anks, Tai tose darbo vietose labai dažnai ir ujimas, ir seksualinis priekabiavimas eina ranka rankon. Ir aišku, moterys taip pat yra labiau nei vyrai. Taip pat reikia atlikti tyrimus ir išnagrinėti a, tų apsaugotų grupių patirtį. Kaip jaunimas, etninių mažumų jaunimas, LGBT ir neįgalieji patiria seksualinį priekabiavimą ir rūjimą. Ir tai irgi reikia pabrėžti, nes labai dažnai skaičiai e, būna per dideli. Apie tai kalbame per daug. Tradiciškai, kai kalbame apie priekabiavimą ir anksčiau, kai, kai kalbėdavome apie seksualinį smurtą prieš moteris, tai įsivaizduodavome, kad tai vyksta e, uždarose, tamsiose erdvėse, todėl buvo stengiamas jas apšviesti labiau, kad pritraukti žmonės, bet pasirodo, kad e, visa tai vyksta atvirose erdvėse tuo metu, kai aplinkų yra labai daug žmonių. Ir e, tai rodo, kad reikia pakeisti savo požiūrį. Be to, seksualinis priekabiavimas viešose vietose yra daug labiau paplitęs ir daug intensyvesnis. Ir todėl taip patiria labai daug moterų. Viename tyrime, kuris buvo atliktas 2015 metais, e, nurodoma, kad maždaug e, iš 25 moterys patiria seksualinį priekabiavimą. Ir problema yra labai panaši į tą, kurią aptarėme anksčiau. Tai yra šio klausimo normalumas. Atrodo, kad žmonės ima priprasti prie to. Atrodo, kad kai nieko negali padaryti, tai priima sprendimą, kad tai vyksta visur sek seksualinį priekabiavimą, reikėtų susijęti skir su seksualiniu priekabiavimu skirtingose vietose. Nes dažniausiai net tokie stiprus pažeidimai yra susi susiję su didesniais pažeidimais - misoginija, seksizmu. Bet tie mažesni nusikaltimai dažniausiai ir pažeidimai dažniausiai e, siejami su didesniais, po jų e, imamasi rimtesnių priemonių. E, dažnai kalbame apie e, hipermaskulinizmą. E, ir paprastai išsakomos pastabos apie moteris, kaip jos apsirengusios, kaip jos atrodo. Ir anksčiau atrodė, kad tai yra vyrų prerogatyva taip kalbėti. Ir atrodė, kad tai ne, net ne problema. Bet matome, kad seksualinis priekabiavimas yra labai susijęs su alkoholio vartojimu, nes dėl didelio alkoholio vartojimo atsiranda keičiasi ta riba, iki kurios žmonės gali save kontroliuoti ir tuomet įvyksta daugiau lytinio priekabiavimo atvejų. Taigi matome, kad reikia viešai kalbėti apie tokių atvejų normalizavimą tame tarpe baruose, klubuose. Ir atlikę tyrimus su jaunimu matome, kad šiuose srityse vyksta labai daug lytinio priekabiavimo, o moteriai sako, nieko neįmanoma padaryti, tiesiog taip vyrai elgesi, kai išgeria. Bet pasirodo, kad kai moterys eina į, į klubus, kai eina į barus, tai dažniausiai atvirai nekalba apie tokius atvejus. Ir e, tarsi vyrams reikia e, suabejoti E, vyrų teise taip elgtis. Ir myčių e, tai iškėlė šią problemą. Taigi atsi, tie pož, tas požiūris yra senoviškas ir reikia jį keisti. Reikalingas labiau visą apimantis požiūris, kad būtų galima labiau susitelkti ties tais klausimais. Kitaip sakant, kaip visuomenės vertybės uh, yra struktūrizuotos, kad būtų galima e, mažinti priekabavimą ir kaip priekabavimas vienoje srityje veikia priekabavimą kitoje srityje. Pavyzdžiui, e, kai tai vyksta šeimoje, tai suprantama, tai daro įtaką ir tam, kaip žmonės elgesi viešoje vietoje. E, reikia apjungti tas sritis ir tai, kas vyksta šiuose srityse. Diemkiau jau. <laughs> Toliau politinis gyvenimas. Turiu grįžti į ankstesnę skaidrę. Politinis gyvenimas. Ap, į tai, apie tai daug kalbėta mitų kampanijoje. Uh, paaiškėjo, kad e, piknužiavimas valdžia yra plačiai paplitęs politiniuose sluoksniuose, tai susijęs su asmenų samdymu, taip pat protegavimu ir tylos paktų, tai yra, jei nori daryti politinį karjerą, tyli. Dažnai tokiais atvejais žmonės nenori pakengti savo politiniai partijai ir jie nutyli. Tačiau tai yra neteisingai suvoktas lojalumas, tai ypač pasakytina apie moteris, kurios dažnai tampa tokiu atveju taikiniu. Jei ne, nėra pasipriešinimo tokiam elgesiui ir jeigu tokį elgesį demonstruoja aukščiausio rango politikai ir e, atsis, išsisuka nuo atsakomybės, taip elgdamiesi daug kartų, tai, tai atsiranda tylos kultūra daugelie institucijų. E, daugelį šalių yra politikų, kurie taip elgesi metų metais. Ir Skandinavijoje kelių politinių partijų lyderiai turėjo atsistatydinti dėl tokių pareiškimų. Ir paskui žmonės pradėjo sakyti, kad mes vis apie tai žinojame daugelį metų, bet niekas nieko nedarė. Kai kurie politikai patys tampa e, priekabėlimo ir seksualinio priekabiavimo e, taikiniu iš visuomenės. Matome, kad žiniasklaido internete vykdomos tokios e, ujimo akcijos. E, socialinėje žiniasklaidoje vykstantis tokie dalykai gali neigiamai paveikti asmenų samdymą, ypač moterų galimybės būti pasamdytoms. Taigi, kalbant apie viešąją erdvę ir gyvenimą, reikia, tarp politikų reikia tikėtis tokių um, paaštrintų, paskanintų apsikeitimų, e, tačiau toleruoti panašaus elgesio darbuotojų atžvilgių, politikų darbuotojų atžvilgių negalima. Negalima taip pat kalbėti su savo darbuotojais. Stebime tai ES institucijose ir bendrai daugelį institucijų Europoje. Politikai turi galimybę naudotis įvairiausiais ištekliais ir jie turi suvokti, kad kartelė turi būti labai aukšta kritikai iš visuomenės. Tai yra, jie turi elgtis taip, kad, kad nebūtų galima jų vis, labai lengvai apkaltinti ujimu ar priekabiavimu. Kita vertus, jei pasirenkamas konkretus asmuo ir, ir elgesys su juo ima priminti neapykantos skatinimą, to negalima e, toleruoti. Diskusijos, viešos diskusijos gali būti karštos, e, vykstančios beveik peržengiant ribas, bet jos turi turėti ribas. Ir šiuos klausimus ypač reikia diskutuoti, nes tai klausimai ypač aktualūs moteriams. Kaip spręsti ujimo ar seksualinio persikėjimo darbo vietoje klausimą? ES reglamentuose ir yra jų šią temą. Uh, E, siunčia labai e, konkrečią žinę, bet ten kalbama tik tai apie ba, ten yra tik bazinės nuorodos. Nėra bendrų nuostatų e, numatančių teisinės priemonės, kurias galima pasitelkti e, e kovojant su šmeižimo ir rūjimo atveisės šalise. Kai kur numatyta e, sveikato, žala sveikatos E, sveikatai žmogaus, tačiau nėra bendrų nuostatų. Reikia suvokti šių klausimų rimtumą. Ir reikia pasakyti taip pat, kad tų nuostatų našumas atskirose šalise dar nebuvo ištirtas ir reikia daugiau studijų tą temą. Prieš dešimtį metų buvo patvirtintas pamatų susitarimas dėl persikojimo ir smurto darbe. E, patvirtino jį Europos socialiniai partneriai. Tai nutiko 2007-aisiais. Ir mano at, m, studijoje ypač akcentuojamas šis pamatų susitarimas. Dėl to pamatų susitarimo dėrėjusi socialiniai Europos partneriai. E, darbdavių, e, skaitinės organizacijos ir darbuotojų organizacijos, profsąjungos. Ir po ilgo laiko buvo parengtas labai geras susitarimas kuris buvo pasirašytas net keliose valstybėse narėse. Tačiau dėje daugelis žmonių dar nieko apie jį nežino ir manome, kad tai tikrai gaila. Daugybė darbdavių e, vykdo politiką kuri nusta, ir taip nustato vietos standartus ir numato galimybę e, kreiptis dėl teisybės ieškojimo ir u, teikti ataskaitas. Tačiau dažnai tų uh, numatytų taisyklių veiksmingumu abejoja vadybininkai ir, ir vadovai. Ir jų, jų netaiko. Kaip jau sakiau, reikia uh, pasiekti, kad tas pamatų susitarimas užtikrintų galimybę tose organizacijose, įmonėse, kur nėra profsąjungų, paramą darbuotojui. Taip pat buvo direktyva dėl ujimo ir seksualinio persekiojimo ES, kurioje buvo numatyta galimybė darbuotojams e, e, gauti apsaugą. Svarbiausias dalykas yra anonimiškumas. Apie tai ypač buvo kalbama mitių kampanijoje, kuomet uh, žmonės atvirai apšmeižė ką nors ir tas kitas negalėjo apsiginti. E, apie tai taip pat reikia pamastyti, taip pat reikia nepamiršti teisingumo aspekto, nes jeigu žmogus yra kažkuo apkaltinamas, jis turi turėti galimybę apsiginti. Patys skundai turėtų būti bešališkai ištirti, nedelsiant dėl šių klausimų svarbos, tai turi padaryti žmonės, kurie yra kompetitingi. Taip pat reikia subtilesnės kalbos susijusios su nusižengimais, siejamai su seksualiniu priekabiavimu. Nes daugybė žmonių prisipažino, kad jie nenori pranešti apie seksualinio priekabiavimo atvejį, nes jiems netrodo, kad tai pakankamai rimtas atvejis. E, seksualinis priekabiavimas yra labai rimtas dalykas, nes jeigu asmo yra apkaltinamas tokiu elgesiu, tikriausiai yra grėsmė, kad tas asmo praras darbą. Todėl žmogus, tas, kuris susiduria su tokiu elgesiu, nenori, kad tas kitas prarastų darbą. Reikalinga disciplina, kad žmogus galėtų toliau dirbti, bet e, reikalingi labiau apgalvoti terminai. Kalbant apie kovą su priekabiavimu ir seksualiniu priekabiavimu viešosios erdvėse, e, e, nedaug pažangos pasiekta ES direktyvoje skirtoje kovoje su smurtu prieš moteriai. Mm, vykdytos kampanijos prieš smurtą moterio atžvilgių, taip pat kampanijos už tai, kad būtų šviečiami migrantai, tačiau, pažiūrėjau, mytių kampanija tikrai nepasiekė visų tikslų. E, kai kuriuose šalyse atsirado įstatymai e, dėl draudimo vykdyti priekabiavimą gatvėse, pavyzdžiui, Belgijoje, Portugalijoje, tačiau jų veiksmingumą dar reikia analizuoti, jis abejotinas. Svarbu numatyti baudžiamą sankcijas už seksualinius nusikaltimus, pavyzdžiui, Prancūzijoje. Taip pat šiandien egzist, žinome, kad e, sėkmės atvejų skaičius yra nedidelis. Taip pat žinome, kad dažnai kaltinamos aukos, jei e, pasirodo pranešimai apie seksualinį priekabiavimą. Reikia e, skirti reikalingus išteklius policijos pajėgoms, kad ji galėtų atlikti visą reikalingą darbą. Ir jeigu, pavyzdžiui, kaip Prancūzijoje atsirastų galimybė internetu teikti paraiškas policijai, galbūt moteriams taptų lengviau apie tai viešai pranešti, kai nereikia iš karto eiti į policijos nuovadą. Taip pat reikia informavimo kampanijų ir daugiau pol, patruliuojančios policijos, daugiau posilicijos, kad, kad būtų pasiekta pozityvų rezultatų. Pavyzdžiui, Ispanijoje viešose visuomeninėse šventėse tai pasiekta. Nes jeigu matai policininkus saugančius tokias šventės, elgesys keičiasi. E, kul, kultūrinis požiūris ir požiūris į seksualinį e, prekabiavimą vis dėl iš, išlieka e, dideliu, didelė kliūtimi pakeit, pa, pokyčiams. Reikia ypač keisti padėti e, mokyklose. E, parlamento nariai. Egzistuoja gairės skirtos parlamento, dėl parlamento narių elgesio, taip pat numatyti mechanizmai, kaip elgti susidūrus su nepagidaujamu parlamento narių e, elgesiu jais darbuotojas. Tačiau tų taisyklių veiksmingumas yra abejotinas. Kelių ES šalių parlamentai ir politinės institucijos e yra parengę gairės ir politiką, kaip koks turėtų būti elgesio kodeksas viskas keičiasi, nes man rengiant šią studiją nemažai šalių priėmė tokias nuostatas. Taip pat plinta supratimas, kad reikia m, mm, savarankiškų, bešališkų kanalų. Negalime e, leisti viskam vykti savo eiga, nes dėl realumo žmonės nie, apie nieką nepraneš. Politinės institucijos neturėtų tikėtis, kad politinės partijos viską išspręs ir kad pabus tuo policininku. E, sėkmingai buvo pasinaudota taikinimo procedūra, ypač ujimo atveju, ankstyviuose etapuose, kai žmonės susidūrė su tokiu priekabiavimu. Kitais atvejais netinkama susodinti e, persekiotoją ir jo auką prie vieno stalo ir bandyti e, jos raginti susitarti, ypač kai tuo atveju, kai vyko kažkoks tai priimtino elgesio normų pažeidimas. E, Taip pat reikia sankcijų, jeigu kažkas negero nutiko. Dar porą skaidrių. E, dėl mytių kampanijos įvykusios žiniasklaidoje. Panašu, kad problema yra labai plati, e, jie egzistuoja visur, tikrai ne, tik, ne vien kai kuriuose regionuose. Nors buvo pradėta kalbėti apie menų sritį, žinia, spaus, spausintą žiniasklaidą ir, ir mados pramonę. Paaiškėjo, kad problema egzistuoja visur, e, mokyklose ir netgi gatvėse. E, Priekadavimo toleravimas ir pakantumas bei kul, tylos kultūra ypač akcentuojamos nepritariama. Daugelis nemano, kad reikia viešai skelbti pavardės tų, kurie kaltinami nus, nusižengę. Taip pat yra nevienodas požiūris, labai nevienodas požiūris, netgi tarp šalių, kurio, kurios yra panašios kitais požiūris. Pavyzdžiui, Švedija ir Danija. Švedija yra griežtesnė. Švedijoje požiūris į seksualinį priekabavimą griežtesnis, o Danijoje daug labiau toleruojamas. Uh, Tas pas pasakytina, pažiūrėjau, apie Švediją ir Prancūziją bei Vokietiją. Prancūzija yra griežtesnė nei Vokietija. Pereinu prie išvadų. Reikia e, renkti diskusijas ES apie tai, kur yra priimtin, priimtino ir oraus elgesio ribos. Kas, kas yra seksualinis priekabiavimas ir kas ne. Turime kalbėti apie tai, diskutuoti ir suvokti, kas yra primtina, kas ne. Egzistuoja sąsajos tarp nesunkių nusižengimų ir turime tas sąsajas suvokti ir rimtesnių nusižengimų. Taip pat nusižengimas vienoje srityje e, susijęs su elgesiu ir kitose srityse. Reikia ko, priimti e, seksualinio priekabavimo iššūkį, bet tam reikia kultūrinių pokėčių. E, o tai pareikalaus integruoto atsako įvairiausiais lygmenimis. Tai yra reik, reiks visą aprepenčio atsako ir e, apimti prevenciją, įsikišimą, kai kažkas nutinka, kai žmogus susiduria su priekabiavimu ar seksualiniu priekabiavimu, bei taip pat numatyti aukos rehabilitaciją ir priemonės organizacijoje. Bet MeToo kampanija aiškiai atskleidė, kad yra erdvės kolektyviniams veiksmams. Neturėtume tai sakyti, tai turėtų būti visų plačiai suvokiama ir primama, nes toks elgesys dabar yra toleruojamas ir suprantamas kaip normalus. Seksualinis priekabiavimas negali egzistuoti darbo vietose. Būtent todėl prašome moteris išlaikyti spaudimą politinėms institucijoms bei visai visuomeniai, kad pasikeistų ta, tos tradicijos ir požiūrį. Ačiū, profesoriau Hel, už jūsų prezentaciją. Mums tai tikrai naudingas e, pristatymas. Dabar žodis pranešėjai, poniai Pičerno. Ačiū. Noriu padėkoti profesoriui Hall už tokį išsamų, e, visapusišką pranešimą jis tikrai e, teikia peno pamastymams ir bus naudingas mūsų darbe, kurio imsimės netolimoje ateityje. Ačiū. Aš tikiuosi, kad šis bendras darbas toliau tęsis. Dėkoju už jūsų parengtą studiją ir taip pat noriu patikoti už vertingą indėlį į mano pranešimą. Galėsiu toliau jį renkti visų moterų labui, bandant kovoti su tokiomis pakabiavimo ir smurto formomis. Pone Zaborska, ačiū labai trumpai. Pradžioje kalbėtojas minėjo, kad studija pristatoma vyresnio amžiaus vyro ar galbūt ją turėtų pristatyti jaunesnio amžiaus moteris. Aš manau, kitą vertus, tai yra gerai, kad tokią studiją parengia ir pristato vyras, nes daugeliu atveju aukomis aptarimo atveju yra moterys. Ir todėl labai svarbu kad vyrai pasipriešintų ujimui, seksualiniam priekabiavimui. Vyrai turi būti lyderiais kovoje su šiokia, tokiamis negatyviamis tendencijomis. Ir noriu padėkoti profesoriui už tai, kad parengė tokios aukštos kokybės studiją. Mums reikia teisės aktų ir pamatinių susitarimų šiuo klausimu. Tačiau visų pirma reikia pakeisti žmonių visuomenės mąstymą. Visuomenė negali toleruoti priekabiavimo, ujimo. Reikia nulinio pakantumo požiūrio tokiems reiškiniams. Nes tai, ką matome šiandien visuomenėje, dažnai yra tai, kad visuomenė tarsi palaiko agresorių, o ne auką. To taip pat turime nepamiršti. Suvokti, kad tai yra mąstymo dalis. Ir jeigu žmogaus orumą gerbėme, tai net nereikia teisės aktų tuo atveju. Ačiū, ponė Zaborska. Ačiū profesoriui, ačiū visiems. And now I just. Ah, you want to speak? Okay, sorry. Yeah. Yeah. Jūs dar norėjote pasakyti, prašau. Aš suteiksiu žodį poniai Kunevai, bet prieš tai noriu pasakyti, <clears throat> kad vertimas e, suteikiamas iki 13 valandos. Po to vertimo nebebus. Ačiū, ponė pirmininkė. Norime padėkoti tyrimo grupiai už puikiai parengtą studiją. Jūs ją ką tik pristatėte. Man atrodo, kad tai padės mums atvirai padiskutuoti apie psichologinį smurtą priekabiavimą darbo vietoje. Ir taip pat Mane šokiruoja tai, kad pati demokratiškiausia e- es institucija, e, kaip kai iškėjo, yra vieta, kur yra daug labai priekabiavimų. Kalbu ne tik apie seksualinį priekabiavimą. E, taip pat reikia sutelkti dėmesį ne tik į seksualinio pagrindo priekabiavimą. Juk kalbame čia moterų teisų komitete. Moterys tampa kit, kitokio žodinio ir nežodinio prekabiavimo ar ujimo aukomis. Toks prekabiavimas žmonėms sugriauna gyvenimus, traumuoja žmonės ir pažeidžia jų orumą, kalbant apie rekomendacijas, e, kaip keisti požiūrį, politiką, kokias sankcijos reikalingos, kokios įsiklės reikalingos. Norėčiau uh, kad būtų pritaikytos priemonės, kurios buvo patvirtintos biure ir kad būtų numatęs darbų tvarkaraštis, terminai, kada jos bus įgyvendintos. Mūsų vaidmuo negali apsiriboti vien tik aptarimu tos problemos. Turime labai atidžiai ir iš arti stebėti, ar taikomos ir įgyventinamos priemonės, kurios buvo patvirtintos parlamento biure. Ir čia jau vėluojame. Mums reikia tinkamai parengtų darbuotojų personalo ir konkrečių tikslų, kurių gyvendinimas būtų susijęs su tam tikru terminu, data, nes lieka metai iki mūsų kadencijos pabaigos. Turime reikalauti, kad taisyklės būtų taikomos, kad jos būtų įgyvendytos iki mūsų kadencijos pabaigos, nes naujosios kadencijos deputatai pradės nuo nulio tą patį darbą, kurį pradėjome mes. Mums tenka bendra atsakomybė už tai. Ačiū. Ačiū, ponė Kuneva. <clears throat> Visiems labai ačiū. Ir dabar perinam prie darbo tvarkės pabaigos. Noriu Jūs informuoti, kad kitas Mūsų komiteto posėdis vyks gegužės 14 ir 15 dienomis. Ačiū visiems nariams, ačiū sekretariatui, pirmininkė dėkoja vertėjams. Thank you. Meeting.